to klausimo, tai yra įpareigojimas iškrauti visas užvėjotą žuvis. Aš iš karto norėčiau suteikti žodį keturiams mintams pranešėjų. Alen, Alen Kadek, prašom. Pone pirmininkė, gerbimasis komisijos nariai, gerbimi kolegos. Apie du mėnesius mes dėrėjomės dėl to, kokių priemonių turės taikyti imtis žvėjai tam, kad galėtų tinkamai gyvendinti uh, šią bendros žemingystės politikos reformą. Ir aš šiandien sakiau anksčiau ir sakau dabar, kad įpareigojimas iškrauti visą laimikį yra nepaprastai sudėtingas, ypač tiems žvėjams, kurie žvėjoja nedėlių mastų arba ypatingas žuvų rūšės. Komisijos nariai, kai jūsų tarybos pateikė teisėkuros pasiūlymą, jos turėtų įvertinti ekonominį poveikį aplinkosaugai ir ūkiui kurį turės šis pasiūlymas. Ir e, be abejo da, galvoti apie da, apie da, būtinybę išrauti visą laimikį yra geras gal ketinimas, bet mes e, vis tiek turime pripažinti, kad gyvendinti šį pareigojimą nebus lengva. Mūsų visus neramina tai, kad e, mes norime išsaugoti žuvų išteklių, kad tai būtų da, tvarus. Da, išteklius, bet e, aš manau, kad čia reikėtų selektyvų požiūrį taikyti. Ir mes manome, kad mūsų siūlomi pakeitimai galėtų spręsti esamas problemas. Kiekvienais metais komisija turės skelbti ataskaitą, kurioje bus kalbama apie žvėjų problemas ir jie turi pasiūlyti sprendimus. Ir valstybės narys turės perduoti jai visą šiame vertimui atlikti e, reikalingą informaciją. Ir E, visiškai tas įpareigojimas e, iškrauti visą laimikį įsigalios laipsniškai ir todėl žvėjai turėtų laiko tam pasiruošti. Bet to gamintojų organizacijos taip pat turėtų imtis priemonių, tam tikrų priemonių, pavyzdžiui, tam, kad galima būtų palengventi uh, e, E, žuvų išteklių iškrovimo galimybės ir valstybės narės turėtų imti šių veiksmų. Be to buvo šis švelnintos taip pat ir priemonės e, nustatytos tam, kad bus matuojami žvėjų, e, žuvų atsiprašau, dydžiai. Kai vyko diskusija anksčiau Ką tik mes kalbėjome apie daugiametį Baltijos jūrų žuvų, jūros žuvų išteklių valdymą. Šis planas yra nepaprastai svarbus, dėl to, kad jisai pirmasis rengiamas pagal naują bendrą žuvininkistės politiką. Ir kaip ir sakė e, mūsų, mano kolegos ir jūsų e, komisijos nariai, e, jis taps pavyzdžių kitiems planams. Ir šis išteklių valdymo planas kelia susirūpinimą dėl to, kad kai kurios valstybės narės dabar taryboje stengiasi apeiti Europos parlamentą. Nepaisant to, kad Teisingumo teismas priėmė sprendimą. Ir todėl Europos parlamentas ir, todėl reikal, ir toliau reikalas, kad būtų taikoma bendro sprendimo procedūra, nustatant tokius daugiamečius žuvų išteklių planus. Tenai ir šiame sprendime yra pasakyta, kad visi sprendimai turi būti priimami e, laikantis atitinkamos, pačios tinkamiausios teisėkų e, teisinės procedūros. Tačiau taryba visiškai nesižvelgia į šį teismo sprendimą, o juk jis e, turėtų galioti ir taryba ir parlamentas turėtų pasitikėti viena kita. Tačiau Ispanija ir Prancūzija panašu, kad nori sugriauti mūsų pasitikėjimą ir komisijos nariai. Aš prieštarauju tam, todėl aš noriu kreiptis į tarybą ir paraginti ją elgtis protingai. Ir aš tikrai esu pasiruošęs iki galo ginti Europos parlamento įgaliojimus, nes taryba panašu, kad nori sukelti tarp institucinį konfliktą. Kommissar Vella und ich ersuche Sie, sich an drei Minuten zu halten. Dėkoju, gerbiamasis komisijos nariai, ponas Vėlė, prašau, jūs turite tris minutės. Gerbėjai Europos parlamento nariai, gerbiamasis ponė Kadek. Įpareigojimas iškrauti visą laimikį yra labai svarbus bendrosios žungysės politikos reformos elementas. Jis yra skirtas tam, kad galima būtų atsisakyti sugautos žuvies išmetimo į jūrą praktikos, nes ši praktika turė, padarė žalą ekosistemų ir išteklių tvariam valdymui omnibuso pasiūlymas, kurį šiandien nagrinėsite, dėl kurio balsuosite, yra svarbus žingsnis į priekį ir jo tikslas yra sukurti teisinį aiškumą ir vienodas veikimo sąlygas visiems sektoriaus veikėjams, įgyvendinant įpareigojimą iškrauti visas sužvejotas žuvis. Aš norėčiau padėkoti ponui Kadek ir šešėliniams pranešėjams už jų darbą ir įsipareigojimą siekti kompromisu. Džiaugiuosi tuo, kad galiausiai mums pavyko susitarti dėl dokumentų, kuris yra priimtinas visoms šalims. Susitrėmė dėl kompromisinio teksto ir šis tekstas visiškai atitinka pagrindinius mūsų pirminio pasiūlymo elementus ir principus. Jis užtikrins teisinį aiškumą, panaikins įpareigojimą iškrautis už vietos žuvis prieštaravimą su jau galiojančios teisės aktais ir taip pat padės žvėjams pristaikyti prie įpareigojimo vykdymo. Ir mes matome, kad e, šiaurės vakarų, pietų vakarų ir, e, ir šiaurės jūroje reikės pradėti taikyti šį pareigojimą nedelsint. Ir todėl džiaugiuosi, kad bus patvirtintas omnibuso pasiūlymas. Mes atsiminame, kad 2000, e, mes atsiminame, kaip buvo taikomi planai, taikomi pelaginiams žuvims ir valstybės narės prisideda prie mūsų pastangų ir ruošiasi tam, kad būtų taikomos bendrosios rekomendacijos. Taigi darbas vyksta sklandžiai ir viskas turėtų būti paruošta iki kitų metų pradžios. Dabar, kaip taikomas šis įpareigojimas, kaip jis yra vykdomas šiuo metu? Tai yra svarbus klausimas. Mes atidžiai bendradarbiaujame, glūdžiai bendradarbiaujame su nacionalinėmis institucijomis ir sektoriaus atstovais. Ir mūsų jau da, taikomųjų priemonių rinkinyje jau yra paramos priemonė. Be to, mes galvojam, kad mums reikia sukurti komitetą, kuris galėtų atidžiai stebėti, kaip yra vykdomas apareigojimas iškrauti visą laimikį. Net ir be omnibuso reglamento tol, kol jisai nesigaliojo, mes nepastebėjome jokių rimtų problemų nuo metų pradžios. Mes e, susilaukėme kelių prašymų paaiškinti kai kurios nuostatas ir šios prašymus pateikė valstybės narės ir patariamasis komitetas. Tačiau iš esmės e, tie klausimai buvo susijęs su nesvarbiais e, dalykais. Mes taip pat turime inspektorių grupės, kurios veikia regionuose ir kurios stebi, kad ar žvėjai laikosi šio įpareigojimo. Ir baigdamas norėčiau pasakyti, kad mes džiaugiamės tuo, kad valstybės narės ir sektoriaus atstovai elgesi atsakingai ir tikimės, kad ir ateityje jos taip pat elgsis, jie visi taip pat elgsis atsakingai. Frakcion. Dabar periname prie frakcijų kalbėtojų. Pirmasis dvi minutės EPP ponas Gabriel Mato. Dėkoju, ponė komisarė, ponė pirmininkė. E, bendros žalininkystės politikos reforma Europoje pradeda naują e, etapą. Mes turime prisiderinti prie e, naujos situacijos, kai kam žmonėms, kai kuriems tai patinka labiau, kai kuriems ne. Ir ne, tas E, iškrovimo ir išmetimo įpareigojimai yra įpareigojimai, jie yra realybė. Tai padės mums užtikrinti e, tausią žvejybą, o siekdami tai padaryti, mes e, norime būti, turime būti tikri dėl priemonių, kurias turime pritaikyti. Turime būti lankstus, siekiant užtikrinti, kad žvejai galėtų prisiderinti prie naujų aplinkybių. Taigi tai yra geras žingsnis, kurį žengia Europos parlamentas. Taigi prieš įgyvendinant sankcijas reikia kai ką pakoreguoti. Reikia po trupučiuką prisitaikyti prie naujų priemonių. Tai yra 180 e, laipsnių e, pokytis BŽP srityje, tad mes turime užtikrinti, jog turėtume reikiamas priemonės, kurios būtų priimtinos visiems. Galiausiai tai juk yra teisinė pernamo laikotarpio struktūra. Ir reikia uh, įvesti pokyčius, kad prisidarintume prie techninių reglamentų. Taip pat mes turime įgyvendinti regionės programas, norėdami prisidarinti prie naujos situacijos. Taigi politikai, žvėjai, mokslininkai, administracija, kiti su, su kitos suinteresuotos pusės turi užtikrinti, kad mes rastume būdą, kaip tai įgyvendinti praktiškai homogeniškais teisės aktais, kurie integruotų tuos Um, tą patirtį, kurią mes sukaupėme nuo pat pradžių. Ir esu tikras, kad visų dalyvaujančių asmenų gera valia padės užtikrinti, jog šitas teisės aktas pasitarnautų mūsų jūro aplinkai ir žuvininkystės ateičiai, o tai svarbu ekonomikai, užimtumui ir ateities Europai, Europos ateičiai. Dėkoju. Dabar ponas Rudus iš SND. Pone Rudus. Išmetimas, nenorima žuvies, iš, išmetimas turi būti pažabotas, galbūt ta nenorima žin, e, žuvis yra netinkamo dydžio arba per maža, netinkamos rušies. Tai yra išteklių švaistimas ir tai taip pat žaloja ekologišką ir biolo, ekologinę biologinę įvairovę. Žinome, kad e, daugiausia tokia išmetama žuvis būna negyva. E, šiame reglamente e, yra daug nenuseklumų, todėl mes turėtume juos pakeisti. Tarp jų yra, pavyzdžiui, minimalus referencinis dydžio nustatymas arba išmetimo reglamentavimas, draudimai ir panašiai. Bazinėme reglamente įvedėme kalendorių pagal kurį e, lengviau gali orientuoti žvėjai. E, todėl svarbu jį kiek įmanoma greičiau gyvendinti. Ačiū. Dėkoju. Toliau EKR frakcijos vardu ponė e, Tomašič. Viena minutė. Bus uredba mora imati jasan cilj što bi u ovom slučaju bilo postupno. Omnibus e, reglamentas turi turėti labai aiškius tikslus. Šiuo atveju e, tai reikia, reikia harmonizuoti iškrovimo e, įpareigojimą. Manau, kad perinamos laikotarpis dviejai metai yra pagristas Todėl žvėjai geriau galės prisitaikyti prie pokyčių žuvininkystės politikoje. Džiaugiuosi tuo, kad e, Kroatijai buvo pasiūlyta, pas, patvirtinta derogacija nuo iškrovimo įpareigojimo. Tai bus labai e, naudinga mūsų e, žvėjams. Traukiamie, tempiamieji lai, E, tinklai e, labai svarbus Kroatijos e, žvėjams. Kroatų, jie, jie patyrė labai rimtų problemų, tačiau tos problemos buvo smarkiai palengvintos. Ir aš balsuosiu už šitą pasiūlymą. Dėkuoju dabar Aldė frakcijos vardu, ponė Nikolai, minutė 30. Ačiū pirmininkė. Įpareigojimo iškrauti visas sužvėjotas žuvis tikslas e, yra labai gražus. Siekiama sumažinti žuvų mirtingumą, išsaugoti išteklius. Tai visiškai atitinka bendros žuvininkystės politikos tikslus. Tačiau 2013 e, e, metais buvo patvirtinti nauji teisės aktai, jie įsigaliojo 2015 metais, tačiau taisyklių gyvendinimas vis dar vėluoja. Rytoj e, mes balsuosime dėl dokumento, e, kur e, išreiškiamas pritarimas naujo reglamento tekstui. Įpareigojimai iškrauti visas užvėjotas žuvis dabar yra taikomas pereinamasis laikotarpis. Dėl pereinamojo laikotarpio bus tikrai lengviau įgyvendinti šį pareigojimą. Europos parlamentas e, e, laikosi konstruktyvaus požiūrio, jis e, stengiasi sušvelninti neigiamą reglamento poveikį. Mes tikimės, kad reglamentas bus įgyvendintas sėkmingai. Turime įvairių abejonių E, kaip kad e, sakė pranešėjas, yra tikrai nemažai valstybių narių, kurios nėra patenkintos naujų požiūrių, bet e, mums tenka prievalę skatinti tokį pareigojimą gyvendinimą, nes jis labai svarbus visai žuvininkistės politikai. Dėkoju. Ačiū. Toliau guo NGL vardu, pane Riada, prašom. Ačiū, pirmininkė. Šis reglamentas buvo e, pateiktas e, tam, kad e, būtų galima išsaugoti aplinką, spręsti aplinkos problemas. Ko gero visi pritarėme tam, kad būtina saugoti aplinką, bet taip pat būtina apsaugoti ir mūsų smulkiuosius žvėjus kuriems dabar tikrai labai sunku išgyventi. Aš noriu Jūs patikinti, kad šis reglamentas neturės neigiamo poveikio žvėjams. Tai yra techninis reglamentas ir aš pateikiau tokių pakeitimų, kurie e, rodo, kad e, šio reglamento e, administracinė našta, gyvendinimo administracinė našta nepernelyg prislėgs žvėjų pečius. Turime nepamiršti žvėjų. Ne visą laiką jiems yra e, skiriamas pagrindinis dėmesys ir dažnai yra pamirštama, ko iš tikrųjų pageidauja žvėjai. Ačiū. Dėkoju toliau pane Engstram žaliųjų vardu. Jos salėje nėra, dėl to aš suteiksiu žodį poniai Luis Burs, kuri pasisakys FDD vardu. Pusantros minutės, prašom. Dėkoju. Bendra žvejybos politika yra e, tokia politika, kuri praktikoje ne, nepasiteisins. Buvo reikalaujama e, e, reformos, bet ta reforma gali virsti ir katastrofą. Ar mūsų ta žvejybos politika nevirs nuskendusių Titaniku? Dabar dėl įpareigojimo iškrauti visas sužvėjotas žuvis. E, šis įpareigojimas yra šališkas e, ir ribotas. Aš manau, kad reikia keisti politiką. E, šiuo metu daug sužvėjoja Ispanijos ir Prancūzijos laivai. Ar pono Kadek pasiūlymas kažką pakeis? Ne, nepakeis E, Junktinės karalystės e, piliečiai turi suprasti, kad juos ir dėl žuvininkistės politikos apgaudinėja. Ir e, pono Kadek pranešime nėra elementarios tiesos. Dėkoju. Toliau Silvija Godanė, prisijungusiu vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Įpareigojimas iškrauti visą laimikį yra neįmanomas. Tai reiškia, kad savo laivuose žvėjai turi, jie turi e, turėti įvairių dėžių e, įvairioms žuvų rušims. Tai yra tiesiog neįmanoma. Be to, jie, jie e, turi taip pat papildomai judėti jūroje ir tai taip pat, tam taip pat reikia pakankamai turėti daugiau kūro. Kam yra reikalingas tas įpareigojimas iškrauti visą laimikį? Kam yra reikalingas šis pasiūlymas? Kitas klausimas, kas bus atsakingas už tą e, iškrovimą? Aš manau, kad mes turėtume galvoti apie tai, kaip galima būtų e, skatinti įvairių laivų naudojimą. Ir aš manau, kad e, smulkios, smulkiai žuvėjai turėtų gauti išimti ir papildomą pagalbą tam, kad galėtų atnaujinti visą savo turimą žvejybos įrangą. Nes šis dokumentas galiausiai yra reglamentas ir jį privalu e, taikyti. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Bendro žvininkistės politika yra svarbus žingsnis e, tvarkant e, žvejybą Europoje. Bet žvėjai turi turėti galimybę prisitaikyti prie šio įpareigojimo. Bet to reikėtų atsižvelgti į smulkiosios žvejybos ypatumus. Šis omnibus reglamentas yra skirtas tam, kad galima būtų suderinti įpareigojimą iškrauti su, kutomis, su kitais techniniais reikalavimais. Mes susitrėmė dėl dokumento, kuris numato tam tikrą lankstumą taikant šį įpareigojimą iškrauti visas užvėjotas žuvis. Ir taip pat reikėtų pasistengti, kad negalima būtų prekiauti priegaudą. Ir mes parlamente pateikėme savo pakeitimus tam, kad galima būtų patobulinti komisijos pasiūlymą, kad jisai nepakenktų smulkiems e, žvėjams. Mes žinome, kad e, žvėjams reikia laiko, kad jie galėtų prisitaikyti. Aš esu iš Galicijos ir mes turime e, tikrai labai gerų žvėjų. Ir aš žinau iš jų patirties, kad gyvendinti šį pareigojimą nebus lengva. Reikia taip pat padėti žvėjams e, e, įsigyti visą jiems reikalingą įrangą ir įsigyti tinkamų laivų tam, kad jie galėtų e, vykdyti šį įpareigojimą. Aš tikiuosi, kad mūsų pasiūlymas sumažins šio įpareigojimo galimą žalą. Bendroji žuvininkistės politika vietomis nėra gerai subalansuota ir mes tą puikiai žinome Galicijoje. Jau buvo kalbėta apie tai, kaip skirstomos yra kvotos. Taip pat rengiami ir žuvų išteklių valdymo planai. Ir manau, kad jos tos planus reikia rengti taip, kad e, priegauda, su priegauda būtų elgiamasi tinkamai. Klara Eugenija Aguilera. Dėkuoju dabar vieną minutę, ponia Aguilera Garcia. Dėkuoju, ponia pirmininkė. E, šis svarbus reglamentas, kuris e, įpareigoja žvėjus iškrauti savo laimikį, yra vienas iš svarbiausių e, BŽP e, ramščių. Negali tolesnių diskusijų būti reikia atsikratyti išmetimų ir taip yra jų atsikratoma, tačiau šiame reglamente yra įpareigojamas Baltijos jūrai ir pelaginių žuvų žvėjams. E, toks yra reglamento pakeitimas. Tai minėjo keli ankstesni kalbėtojai, tai yra labai svarbu, tai yra radikalus dalykas, ir, e, pra, tačiau praktiškai įgyvendinimas žvėjams nėra toks paprastas dalykas. E, komisarė, norėčiau kai ką Jums pasakyti. Manau, kad E, žvėjai negauna labai daug informacijos. E, be lobistų Briuselyje ir žuvų žuvininkystės kooperatyvų e, žvėjai negauna labai daug informacijos, todėl labai svarbu būtų užtikrinti, jog informacijos pateikimas būtų privalomas. Ačiū dabar ponas Nikolson vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė žvejybos pramonė susiduria su iššūkiais daugelį E, daugelį sričių. Aišku, daugelis e, sričių, kaip, e, tarkim, Europoje esantis žemės ūkio sektorius, irgi susiduria su daug iššūkių. Labai svarbu pa, sukurti tvarę žvejybą. Tačiau Europa nedaug ką gali padaryti, kaip daugelis sakė, gruodžio mėnesio BŽP reform, reforma įpareigojo žvejus iškrauti savo uh, E, laimikį ir e, išmetimo įpareigojimai buvo nustatyti. Taip, galbūt mums reikia labai daug laiko, tačiau kartais geriau e, kažką padaryti gerai, nei bet kaip, o tam reikia laiko. Ir pramonės perspektyva atrodo labai neblogai. Man labai malonu, kad parlamentas galėjo parodyti reikiamą lankstumą ir aš džiaugiuosi tuo perinamu laikotarpiu, nes iš tikrųjų reikia laiko, norint prisiderinti prie ateities. Aš tikiuosi, kad jums pasiseks ir kad žuvininkystės pramonėje ateis geresni laukai. Labai ačiū, kitas kalbėtojas yra Ian Hutchton. Vieną minutę. Dėkuoju, pirmininkė. Komisarė, nepamirškime, kad nuneikta BŽP buvo viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl žuvis buvo, kodėl žuv, E, žuvis buvo išmetama e, dėl to, kad ji buvo labai nelanksti. Žvėjai buvo priversti reglamentu mesti e, žuvį atgal į jūrą. Ir manau, kad iškrovimo reglamentas padės įspręsti šitą problemą. Šitas kompromisas nėra tobulas, bet priimtinas. Bus labai sudėtinga įgyvendinti jį, ypač kai kalbame apie mišrę, mišrės rūšis. Uh, Taip pat mums reikia laiko prisitaikyti ir, ir mums labai svarbus papildomi metodai. Mes turime užkirsti kelią, kad pramonė nebūtų paralyžiuota taip vadinamų viską užkemšančių rūš, rūšių. Taip pat turime atsižvelgti į žuvų mirtingumą. Labai ačiū. Toliau Marko Fronta. Vieną minutę, prašom. Ačiū pirmininkė. Įpareigojimas iškrauti visas užvėjotas žuvis yra labai svarbus žingsnis siekiant įgyvendinti bendrą žuvininkystės politiką. Tam tikra revoliucija ir būtent dėl to vyksta tokia gyvi, gyva diskusija apie šį reglamento projektą. Mes e, turime pasakyti, kad vis dėlto pasiektas rezultatas nėra toks geras, kaip kad mes tikėjomės ir netoks geras kokį galėjome pasiekti. Reikia stengtis kiek manoma labiau vadovautis patikimais mokslininkų e, e, duomenimis. Ir dėl to nėra e, gerai daryti išimti smulkėsiams sugavimams, kai laimikis neviršyje 50 kg. Aš suprantu, kad tai buvo bandoma atsižvelgti į smulkių žievių, žvėjų E, e, poreikius, bet vis dėlto man atrodo, kad tokia išimtis yra netinkama. Ačiū toliau, Rikardas yra Santos. Ačiū, pirmininkė. Aš manau, kad e, svarbu užtikrinti tinkamą perėjimą prie E, naujų taisyklių. Man atrodo, kad e, ir mokslininkų duomenys buvo panaudoti teisingai. Vis dėlto šis naujas reglamentas turės ir šalutinį poveikį. Turėtumėm pagalvoti apie tai, kas atsitiks įvairiose šalise. Pavyzdžiui, e, mano šalyje vyksta labai specifinė žvejyba ir ji bus tarsi blokuojama. E, mūsų šalyje e, yra e, vykdoma ir tradicinė, jau ne vieną šimtmetį vykdoma žvejyba, bet dėl nulinių kvotų jos nebe, mes jos nebegalėsime vykdyti. Taigi aš tiesiog norėjau, kad atsakingi politikai žinotų šios faktus. Ačiū toliau, pane Gadink. Ačiū, pane Pirinkė, aš džiaugiuosi, kad galiausiai aš galiu pritarti šiam dokumentui ir dėkoju ponui Kadek už tikrai sunku darbą. Žinau, kad dirbti nebuvo lengva. Deja, apgailistauju, kad vėluojama, nes e, tikrai būtų gerai, jeigu būtume turėję šiuos e, reglamentus, šį omnibusų reglamentą, kai pradėjo galioti galiojimas iškrauti visas sužvėjotas žuvis. Aš manau, kad žvėjai priras pasitikėjimą Europos parlamentu ir mūsų poziciją dėl žuvų išmetimo į jūrą, dėl to, kad mes vėluojame. Džiugiuosi, kad yra bandoma e, panaikinti nesuderinamumą e, tarp techninių žuvų išteklių išsaugojimo priemonių ir šio įpareigojimo. Tačiau aš džiugiuosi, kad pagaliau mes suradome būdą ištaisyti padarytas klaidas. Aš dirbau praeitos kadencijos parlamente ir galim pasakyti, kad e, uždraudimas išmesti e, sugautą žuvį į jūrą yra pasiekimas, kuriuo džiaugiasi mano piliečiai. Ir aš manau, kad mes visi privalome užtikrinti, kad ir toliau žengtume į priekį ambicingai ir kad ši e, politika būtų tinkamai įgyvendinama. Zum Catch the Eye. Der erste Redner hier ist Herr Dabar pereiname prie spontaniškų pasisakymų ir pirmasis kalbėtojas yra Valenčia. Dėkuoju. Be abejo, išvengti šitos situacijos yra labai svarbu ir jau beveik 23 procentus sudaro išmetami žuvų kiekiai. Dabar e, žvėjai turės iškrauti viską, kas turi komercinės vertės. Be abejo, mes e, turėsime ir e, sprendimų E, tokiai žuviai, kuri yra e, neminimalaus dydžio ar e, kuri neįeina į kvotą. Tai padės tinkamai valdyti išteklius ir baisiau, geriausia yra tai, kad tai padės išvengti šitos baisios situacijos, kai išvaistoma daug išteklių. Labai ačiū. Labai ačiū. Dabar ponas Vansulica, vieną minutę. Sorry, uh, it seems that uh, it's... Panašu, kad suklysta. Aš nepaprašiau žodžio pasisakyti dėl privalomo iškrovimo. Ačiū. Tuomet žodį suteiksiu ponai Korbetui. Ar jūs prašote žodžio, ne? Gerai. Tuomet išbrauksiu jūs iš sąrašo. O dabar ponas Notis Marijas. Η υποχρέωση εκφόρτωσης αποτελεί θεμελιώδη... Aš Ši prievolė įpareigojimas iškrauti sužvejotą žuvis yra numatytas tik tam tikroms žuvų rušims. Mes siekiame apsaugoti um, gamtą, jos išteklius, norime išsaugoti žuvų išteklius. Tačiau tuo pačiu reikia siekti užtikrinti ir tvarę žvejybą. Turime turėti omenyje tai, kad ir tradicinė žvejyba turi būti įmanoma. Reikia naujų investicijų, todėl būtina numatyti ilgą pereinamąjį laikotarpį, taip pat atitinkamas finansinės priemonės ypač smulkiajai žvejybai, todėl kad šis pagrindinis reglamentas numato ir investavimo priemonės laivams. Ačiū. Dabar ponia Izabel Tomas. Dabar jūsų eilė. Ačiū, ponė pirmininkė, aš labai atsiprašau, ponė komisijos nary, turėjau balsuoti biudžeto komitete ir buvau išėjusi. Ponė komisijos nary, mėly kolegos, uh, Kalbame apie bendrožankystės e, politikos reformą ir turime susidurti su realijomis. Ir dėja, tos, ta realybė nėra vien tik tai susijusi su e, prievolia neišmesti žuvies, bet taip, taip pat ir su prievolia e, e, iš, panaudoti visą žuvį. Taigi tikimės, kad tai bus tinkamas sprendimas ir kad e, bus atsižvelgta į, į, į žvejybos e, priemonės ir selektyvumą ir užkirsime kelią e, žuvies išmetimui. Ir mes daug, daug žmonių norėjo kitokios bendrosios žuvininkystės politikos, bet e, dabar mes tiesiog turime laikytis įpareigojimo užkrauti visą laimikį ir žiūrėsime, kokį poveikį tai turės e, žvėjų gyvenimui ir kokį poveikį tai turės e, pakrančių žvėjams. Ačiū. Gospodine povjereniče, Ačiū. Mėly kolegos, norėčiau pažymėti, kad e, tarp žvėjų turiu nemažai bičiulių. Ir vienas žvėjys iš Porič miesto yra mano vaikystės draugas. Jis visuomet sako, kad tie žvėjai, kurie, kad žvėjai yra skeptiškai nusiteikę ir nelabai pasitikitais, kurie priima įstatymus. Tai aš norėčiau pasijausti mažų žvėjų šiandieną ir irgi iškelti nemažai klausimų. Aš irgi esu linkęs manyti, kad prievolė iškrauti visą laimikį yra tvarios žuvininkystės elementas, tačiau Dėl to turiu nemažai abejonių ir akcentuoju, kad būtina laikytis lankstumo principo ir pereinamasis laikotarpis galbūt išsklaidys mano abejonės ir tas lankstumas per pereinamąjį laikotarpį ir leis mažiems smulkiems žvėjams jaustis kur kas geriau praėjus keliariems metams po to, kai įsigalios ši direktyva. Dėkoju. Labai ačiū dabar vieną minutę ponui Jakobčičiui. Ačiū, ponė pirmininkė. Išmetama žuvis, kai žuvis tuo tarpu neturi jokių galimybių išgyventi, nėra tvari žvejyba ir yra, dėl to yra pasipiktinę žmonės. Tam yra nemažai priežasčių, trūksta komercinės vertės, nepakankama tokių, tokios žuvies komercinė vertė, taip pat netinkamos valdymo priemonės. Labai svarbu įvertinti ir tai, kad žuvininkystės pramonė ES yra labai įvairi ir čia yra daug įvairovės. Ir dėl to reikia nepamiršti, kad e, kai kalbame apie smulkę žvejybą, specifinę žvejybą, neturėtumėme jos maišyti su pramoninė žvejyba, kuri vyksta šiaurėje. Turime sureaguoti į tai, kas vyksta, kai žininkystės e, komitetas nusintė delegaciją į Azorų salas, kas sumokės už laivų eksploatavimą, kas sumokės už tai, kad viskas vyktų tvariai. Štai apie tai mes diskutavome Azorų salose ir mes pasiūlėme pakeitimų, kuriais bandome išspręsti daugelį klausimų. Kai kurie pakeitimai buvo atmesti kaip neprimtini, bet jie iš tiesų kelia labai esminius klausimus. Ačiū paskutinis kalbėtojas, šiose pasisakymuose Igor Šultas. Eh, torej, eh, gre za Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju už galimybę pasakyti. Kalbame apie reglamentą, kuriuo siekiame ekonominio, socialinio tikslo, ekologinio tikslo. Tačiau kol kas nėra labai aiškus tie tikslai. Kartai susidaro įspūdis, kad tos taisyklės yra labai nutolusios nuo praktikos. Uh, nuo praktinės situacijos ir aš norėčiau paklausti, kaip realiai bus galima įgyvendinti tas prievolės. Gali būti taip, kad e, tos taisyklės sukels tik dar daugiau žalos ir nuostolių. Kalbama apie tai, kad e, reikia prižiūrėti kaip vyksta bendradarbiavimas su tikrintojais ir panašiai. Tačiau turime kalbėtis ir su žvėjais, reikia atlikti analizę reikia sukaupti, surinkti informaciją ir taip pat reikia pasirūpinti, kad žuvinkystė žvejyba būtų tvari. Taigi dar apie tai reikia irgi pamastyti. Dėkoju. Und nun hat nochmal Herr Kommissar Vella. Labai ačiū. Ir dabar žodis ponui komisijos nariu, jei mano dvi minutės. Thank you, Madam President. And... Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems už įdomias diskusijas. Kai kurie jūsų vėlgi akcentavote kai kurios iššūkius, su kuriais susidurėme įgyvendami um, BŽP reformą. Mūsų interesas bendras, o tai yra sustiprinti žuvininkystę, kad jie taptų tvari pramonės šaka. Taigi turime žvelgti akis iššūkiams ir kartu turime veikti, kad sustiprintumėm e, savo labai svarbų žuvininkystės sektorių, kaip buvo minėta vyksta perėjimas nuo priegudos išmetimo prie iškrovimo, bet pagrindinis tikslas yra sumažinti, kaip manoma, labiau priegudą. Ir vienas iš būdų tam padaryti yra diegti labiau selektyvę įrangą ir taip pat, aišku, propaguoti šitą idėją. Taip pat turime nepamiršti, kad e, gindami verslą tai e, darome atsižvelgdami į e, ilgalaikio tvarumo interesus pačių žvėjų. Kai kurie jūsų minėjote, jog reikia lankstumo. Lankstumas yra numatytas dėmenimis nuostatose ir, ir kvotomis, kurios, kurios bus pakoreguotos, atsižvelgiant taip pat į E, išmetamas e, žuvis. E, kai kas minėjo, kad omnibus yra laikina priemonė, techninės priemonės bus reformuojamos, bus keičiami daugiamečiai planai, taip pat bus keičiamas reglamentavimas. Ir tikrai nepaliksime žvėjų vienų. Norėčiau priminti, kad žuvininkistės paramos priemonė. Prie to taip pat prisideda ponas Kadė, minėjo anksčiau vykusias diskusijas, paminėjo teisinį klausimą kilusi tarp parlamento ir tarybos. Na, nežinau, ar netgi apskritai reikėtų grįžti prie šito klausimo, bet leiskite pastebėti vieną dalyką. Ne, taip taryboje apie tai kalbėta, džiaugiuosi, kad taryba patvirtino bendrą požiūrį ir um, neatmetė klausimų susijusių su teisiniu e, pagrindu. E, ir čia komisija visiškai remia tarp institucinės darbo grupės e, darbą. Mm, tai iš tiesų svarbu, kad visi rimtai vertintų savo atsakomybę, tuomet bendradarbiavimas vyks puikiai, todėl esu tikras kad bet kokie sunkumai vietoje gali būti išspręsti. Dėkui. Labai ačiū, pana komisijos nariai. Dabar pranešėjas ponas Salonas Kadek dvi minutės. Merci, ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai, mėly kolegos, dėkoju už kokybiškas diskusijas. Taip pat norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo rengiant šį pranešimą, šešėliniams pranešėjams, žungysės komiteto sekretoriatui, patarėjams, Europos komisijai, ponui komisijos nariui, taip pat Latvijai pirmininkančiai šaliai. Be jų pastangų nebūtume pasiekę šio rezultato. Taip pat norėčiau padėkoti ir savo padėjėjams. Įpareigojimas išgauti visą laimikį yra labai svarbus, norime, kad jisai būtų tinkamai įgyvendintas. Nuo to priklauso mūsų institucijos patikimumas ir visos žungystės politikos patikimumas. Aš norėčiau, kad bendradarbiavimas tarp komisijos valstybių narių ir parlamento uh, žvėjų mokslininkų leistų nuosekliai įdėkti šią prievolę, tai būtų naudinga ir patiems žvėjams ir siekiant išsaugoti išteklius. Ir aš kaip sakiau ir pirminėme savo įžanginėme žodį nebus lengva tą padaryti ir selektyvumas yra realus e, šios problemos sprendimo būdas. Dėkoju. Ačiū kolega Kadek. Diskusijos baigiamas, balsuosime rytoj.